beveik 300 e, metų galės laisvai grįžti į savo šalį ir eksportuoti Europos idealus į Ukrainą. Ačiū. Ačiū kolegė Stojanovai. Toliau kolegė Andrikienė. Mininkė, visai neseniai Ukraina.